Aš gavau EKR frakcijos vardu štai tokį prašymą. Ponas Česlach, Česlas Hok keičia ponas Krasnodepski. Užimtumo ir socialinių reikalų komitete. Ar būtų prieštaraujančių? Ne, dėkoju.